skaidrumas, dokumentų aiškumas, matomumas pabrėžiamas, pavyzdžiui, 66 pakeitime yra kalbama apie galimybę kreiptis į teismą. Aš, kaip ir ponas Berlingeris, manau, tikrai paremsime būdų kartu šios pakeitimus. Dėkoju visiems nariams dalyvavusiems diskusijoje. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra penktojo. Čia esame numatę pusvalandį diskusijoms, todėl raginu visus iš pat pradžių tai turėti galvoje, nes, kaip sakiau, 10 po 11 turėsime balsuoti. Ir tuomet salėje bus vis daugiau narių. Taigi pasistengime užbaigti šio klausimo svarstymą per pusvalandį. Čia turime aptarti pakeitimus pasiūlymui dėl teisų ir pilietybės programos nustatymo 14-20 metams. Pranešė yra kolegė Kinga Gionts. Pateikta 140 pakeitimų. Šalia 45 pakeitimų su pranešimo projektu. Taigi, iš viso 185 pakeitimai pagal 50 taisyklę šis dokumentas rengiamas kartu su užimtumo ir moterų reikalų komitetu, nors mes esame vadovaujantis komitetas. Taigi išgirsime keletą žodžių tikriausiai ir iš komisijos ir tarybos. Galbūt jie galėtų pakalbėti labai trumpai. Taip pat Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pranešėjimas panas Bonaldas taip pat yra čia. Sveiki atvykę. Ačiū, kad atvykote. Dabar pirmiausia išklausysime pranešėjus, o po to suteiksime galimybę padiskutuoti. Pane Gons, labai ačiū. Jūs paminėjote, kad yra 140 pakeitimų kas rodo didelį susidomėjimą ir kadangi mes e, rengėme šį, e, kai kurios straipsnius e, su kitais komitetais, reikia atsižvelgti ir į pakeitimus, kurios pateikė moterų reikalų ir užimtumo komitetai. 51 užimtumo ir daugiau negu 100 moterų reikalų komitete. Dėl grafiko. Moterų reikalų komitetas balsuos šiomis dienomis, šiandien arba rytoj, užimtumo komitete spalio 9 dieną. Žinodama pakeitimus, aš manau, kad galime pradėti darbą rengiant kompromisus, nes turime nedaug laiko. Mūsų komitete turėsime balsuoti lapkričio 26 dieną. Taigi <clears throat> pradėsime renkti kompromisus. Surengėme preliminarių susitikimų su komisija rengdamėsi oficialioms daryboms ir sužinome šį beitą apie vieni kitų pozicijas. Tai norėčiau pasidalyti e, kai kuriais dalykais dėl problemiškesnių klausimų, kurie galėtų sukelti tam tikras diskusijas. Nemažai pakeitimų yra susijęs su antidiskriminavimo klausimu, kai kur patikimos skirtingos formuluotės pagal hartiją arba pagal sutartį. Tam tikrų metų turėtume susitarti dėl formuluočių, remiantis tiek vienu arba kitu, kad parengtume stiprią poziciją darybams su taryba. Tai galėtų būti vienas iš klausimų darybo, darybose. Kitas klausimas, kurį reikia aptarti, tai kalbų klausimas. Daug e, pakeitimų kalba apie tai, kad e, konkursai skelbiami turėtų būti visomis ES kalbomis. Tai pozityvu, tačiau tai sulėtintų procesą, todėl reikėjo susitarti dėl efektyviausio būdo <clears throat> ir lengviausiai prieinamo būdo nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms organizacijoms, kurios galėtų pasinaudoti šiomis lėšomis. Kitas ginčytinės klausimas yra deleguojamiai arba įgyvendinimo aktai. Panašiai kaip ir su teisingumo programa. Viena vertus mes norėtume turėti įtaką darbo programams, tačiau klausimas yra, kiek tai sulėtintų visą procesą. Tačiau aš manau, kad e, svarbu yra šiek tiek kontroliuoti šią sritį, taigi tai dar aptarsime. Teisingumo programoje, kaip aš minėjau, yra siūlomos įrašyti tam tikras ar konkrečias organizacijas kaip e, programų dalyvės. Dar kartą turėtume aptarti, ar reikia įvardyti tokias organizacijas ar ne. Aš e, manau, kad nereikėtų minėti konkrečių organizacijų. Dar pavindėsiu, kad žimtumo komitete pranešė yra ponia Lambert, e, su kuria puiku dirbti. Ji yra taip pat ir šio komiteto narė ir aš esu įstikinusi, kad mes puikiai bendradarbiausime. Ta pati galima pasakyti apie moterų reikalų komitetą, kur pranešė yra Regina Basto, su ją dirbame taip pat nemažai. Noriu padėkoti visiems pateikusiems pakeitimus ir šešėliniams pranešėjams, e, dalyvausiams diskusiją nuo pat pradžios, konsultacijose su piliečio organizacijomis. Todėl dėl šių konsultacijų mes siūlome pakeisti programos pavadinimą, nes e, lyčių lygybė taip pat yra svarbus aspektas. Organizacijos sutarė, kad programų dalyvės ne tik ES piliečiai, bet visi gyvenantis ES. Tai yra svarbus aspektas, bet manau dėl to sutarsime dar kartą. Ačiū už visą paramą ir manau, kad parengsime gerą pranešimą. Ačiū. You, other... Ačiū, ponia Genš. Siūlyčiau dabar dvi minutės komisijai ir tarybai. Pirmiausia, komisijos atstovė, ponia Mišių. Ačiū, pirmininkė. Pranešėjai labai puikiai apibendrino pakeitimus. Taigi aš manau, kad tai, ką, apie ką jį kalbėjo, yra būtent tie dalykai, dėl kurių teks padirbėti. Uh, Tik norėčiau pridurti, kad mūsų pasiūlymas grindžiamas sutartimis. Pasiūlymas nėra skirtas tik ES piliečiams. Bendri horizontalūs klausimai turi būti sprendžiami horizontalių pagrindų. Ir taip pat aš manau, kad ši programa skirta asmenų teisų apsaugai ir skatinimui. Taigi toks yra bendrasis tikslas ir aš tikiuosi, kad surasime sprendimus galtinio proje pasiūlymo projekte. Dėkoju, ponas Floridis tarybos vardu, jums dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Taryba irgi yra parengusi savo dalinį bendrai, dalinę bendrąją poziciją, taip ją parengė viršelio 8 dieną. Atsižvelgiant į pirminį komisijos pasiūlymą, mūsų pozicijoje yra įtraukiamas lygybės terminas į pavadinimą. Tai yra teisų, pilietybės ir lygybės programa. Ten yra konkrečiai nurodomi veiksmai, kurie kūrė pridėtinę europinę vertę, tarp valstybinis bendradarbiavimas, poveikis keliom šalims ir geros praktikos klaida. Dabar dėl konkrečių tikslų juos patenka ir kova su smurtu prieš jaunus, prie, mažus vaikus ir moteris ir prevencija tokių nusikaltimų prevencija. Taip pat dabartinė programa yra suderinama su projektų finansavimą pagal Consumer programą. Minimalus išlaidų procentas e, negražinamų paskolų pagrindų mažiau nei 65 procentai numatyta nemažiau nei 65 procentai. Dabar e, tuose konkrečiuose tiksluose dar yra numatyti ir numatyta lygybė tarp, tarp vyrų ir moterų, lyčių integracijos aspektai. Šis beitas dėl organizacijų, kaip ir teisingumo programoje, kokios organizacijos galėtų, įvairios organizacijos galėtų uh, kartu dalyvauti su nepelno siekiančiomis organizacijomis, o dėl rodiklių, kaip ir teisingumo programos atveju, taryba numato konkrečius kriterijus, į kuriuos reiks atsižvelgti stebėsenos ir vertinimo procese. Taigi, Kipras pirmininkaujantį valstybę nori laukia techninio susitikimo su parlamento atstovais tam, kad būtų suderinti techniniai pakeitimai. Uh, E, prie bendrosios dalinės tarybos pozicijos. Ponas Boland, Ekosoko vardu. Gal norėtumėte trumpai pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad sutikėte galimybę apsilankyti ir išklausyti diskusijų. Kalba į nelabai svarbią programą. Mes manome, kad na, nors ir kilo problemų apjungiant tas dvi programas ir kad poveikis e, gali būti netoks didelis, tačiau mes e, po susitikimų su komisijos atstovais ir po diskusijų mūsų komitete mes parengėme tokią savo nuomonę. Na ir pripažįstu kad daug padėjo ir pranešėja, kiti parlamentarai. Tokiu būdu mums pavyko parengti gan stiprią nuomonę. Pagrindinis dalykas yra tas, kad per ateinančius septynerius metus, kai bus įgyveninama ši programa, piliečių teisės turėtų būti pačios svarbiausios visose mūsų darbuose, visose programuose ir ypač turint omenyje, kokį poveikį tai darys moterims, žmonėms, kurie patenka į rizikos grupės. Taigi labai svarbu, kad šis teisės aktas skatintų lygybės principus ir kad tai atsispindėtų ir pakeitimuose. Daugiausia problemų kilo mums dėl tam tikrų siūlymų uh, ir pakeitimų, kur poveikis moteriams ir rizikos grupėms bus, būtų sumenkinamas. Taigi tiek ir dar norėčiau padėkoti už kvietimą atvykti čia. Dėk, padėk, norėčiau padėkoti parlamentarams, kurie padėjo rengiant mūsų nuomonę. Na ir jeigu jūs manote, kad mūsų pagalba būtų naudinga, mes tikrai labai mielai ekonomikos socialinių reikalų komiteto vardu prisidėtumėme prie bendro darbo. Ačiū, dabar vyks diskusijos. Laiko turime nedaug. Gal pirmiausia išklausysime šešėlinių pranešėjų. Pone Andželili, pone Vikstrem, pone Lambert, Romero Lopes, matau, nori pasisakyti. Gal pirmiausia, pone Angelili, jums dvi minutės, kad spėtumėme iki 11, 11 valandos balsavimų. E, Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti už visą atliktą darbą. Nemažai yra pateikta pakeitimų, tačiau ko gero visi sutiks su tuo, kad visi jie yra parengti tą pačią linkme. nediskriminavimo aspektas turi būti stiprinamas, nereikėtų jo pamiršti, tiksliau koncepcija, tai reikia priminti ir nuolat pabrėžti šioje programoje. Taip pat nereikėtų pamiršti šiuo požiūriu pažeidžiamų visuomenės grupių, kurioms reikalinga vadinama stipri apsauga. Moterys bei nepilnamečiai, pagyvenę asmenys bei neįgalus asmenys ir yra šios pažeidžiamos grupės. Taip pat turėtume priminti, kaip svarbu yra užtikrinti vyrų ir moterų lygybę. Turėtume pasirim, pasiremti savo turimą teigiamą patirtimį DAFNE programą. Dėlėtų naudotis šią programą, kovojant, pasinaudoti šią programą kovojant su uh, smurtu namuose. Na ir pabaigai pasakysiu. Keletą žodžių apie nepilnamečių pagrobimą, grobimus, nepilnamečių pagrobimą, palikimą pametimą, taip sakant, ir išnaudojimą. Dėlėtų panaudoti viską, kas įmanoma tam, kad programa šiuo požiūriu taptų pritaikoma ar naudinga. Tai yra NVO, visas Europos programas ir viską, kas įmanoma. Poniai Vikstrom, dabar žodis Cecilija Vikstrom. Prašom. Labai atsiprašau, ponė pirmininkė, mes labai intensyviai, įdomiai diskutavome su kolega. Siūlau kolegoms pabandyti taip pat kada nors. Kaip ten bebūtų, aš esu Aldė Šešėlinė pranešėja, noriu padėkoti mūsų pranešėjai nu, nuveikus puikų darbą, kaip visada, ypač už jos jautrumą ir kilnumą kolegų iš kitų politinių frakcijų atžvilgių. Tuomet e, dirbti yra kur kas įdomiau. Komisijos pasiūlymas pagristas dabartinėmis finansavimo programomis ir aš esu įstikinusi, kad galima daug ką pagerinti, tačiau taip pat svarbu, kad e, visos šalis susilauktų dėmesio, kurio nusipelno. Todėl aš pateikiau kai kurios pateikimus e, šią prasme. Man uh, rūpi, kad darbas susijęs su lyčių lygybė nesusilauks pakankamai dėmesio po programos sujungimo. Aš pritariu pakeitimams pakeisti komisijos pasiūlymo ketvirtąjį straipsnį dėl konkrečių tikslų. E, tų tikslų yra tikrai per daug ir jie gali vienas kitą užtemdyti. Tie tiks, e, tačiau tuos tikslus reikėtų įvardyti atskirai aiškumo vardan, kad kiekvienas e, tikslas susilauktų tinkamo dėmesio. Taip pat siūlau prie tų tikslų pridėti ir ksenofobiją, kadangi ksenofobija rūpi, e, yra problema ne vienoje valstybėje narėje, matėme baisių pavyzdžių, ką jį gali e, sukelti ir tai yra taip pat grėsmė Europos vertybėms, todėl reikia ksenofobiją taip pat pabrėžti. Taip pat noriu pabrėžti, kad yra būtina propaguoti, saugoti ir stebėti negaliųjų žmonių teisų įgyvendinimą. Aišku, tai reikia daryti visada, tai reikia daryti jau nuo seno, tačiau niekada negalu pabrėžti ir negaliųjų žmonių teisų klausimą. Taip pat reikia kovoti su diskriminavimu e, lyties pagrindu, tačiau taip pat svarbu įtraukti, įtraukti ir diskriminavimą dėl e, lytinio, lytinės tapatybės. Taip pat e, reikia svarbu e, stebėti, ką daro nevyriausybinės organizacijos šios rytyje, reikia jų darbą propaguoti, joms padėti, nes e, šiandien ne visoms e, NVO yra lengva išgyventi ES. Na ir pagaliau tikimės, kad šis pranešimas turės tinkamos reikšmės, tačiau tam reikia tinkamo finansavimo, todėl reikia užtikrinti pakankamą programų finansavimą. Na, apskritai, aš manau, kad pranešėjos pozicija yra labai gera ir man, aš galėsiu tą poziciją paremti frakcijos vardu. Manau, kad taip pat pakeitimai bus geri papildymai ir dar galėsime jas aptarti tarp šešėlinių pranešėjų. Reikia turėti galvoje, kad Bendras tikslas yra užtikrinti ben, e, europinę prietinę vertę. Ačiū. Toliau pane Lambert. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pane Gions už puikų bendradarbiavimą. Šio klausimu dirbame ir užimtumo komitete ir bandome ieškoti sinergijų tarp dviejų komitetų darbo, kad dirbtume panašia kryptimi. Galimybė pakeisti pavadinimą e, mums e, patinka, tai geriau atspindėtų programos turinį. E, žinoma, yra problemų dėl duomenų apsaugos. Galėtume galbūt rasti gerą kompromisinį pakeitimą tarp visų teikusių pakeitimus šioje srityje. Pritariu tam, kas sakė kiti šešėliniai pranešėjai Tačiau turiu klausimą dėl vartotojų teisų. Kaip tai dera prie viso paketo? Daugeliu į mūsų. A, tai nėra visai tas pats klausimas, kai kalbame apie kitas teisės ir keliamas problemas. Jeigu kalbėsime apie DAFNE programos pratesimą ir panašiai. Tai yra viena problema, kur norėčiau išgirsti galimus sprendimo būdus. Ačiū, ponia Lambers. Lambert, ponia Romero, dvi minutės. <clears throat> Grazie, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Norėjau keletą žodžių tarti apie bendrąją šios programos filosofiją. prisidengdami su paprastinimo pretekstu negalime užmiršti svarbiausių dalykų prioritetų. Vieta, kurioje kalbama apie narkotikų priklausomybės prevenciją yra susijusi ir su kova su smurtu. Bet nereikėtų pamiršti, kad Dafne programos finansavimas nebuvo patvirtintas, e, padidintas, nepaisant to, kad mes kėlėme smurtavimo namuose vyrų prieš moterį smurto klausimą. Dabar sunkieji ir lengvieji narkotikai kalbama apie nuobaudų lygį, bet nemanau, kad šie klausimai galėtų būti palyginami. Man atrodo, kad ne čia vieta yra apie tai kalbėti. Gali nutikti taip, kad tai užgoš kovą su smurtų prieš moteris. Iš tikrųjų, tai juk apima tik tai vieną procentą. Dafne tik tai. Dafniai vienas procentas tik tai skiriama viso TVR biudžeto. Priešingai negu kad, pavyzdžiui, vis ar sis sistemoms, kurios yra puikiai finansuojamos. Kinga Gans pabaigai. Ačiū, dėkoju už pastabas. Jūs išryškinote pagrindinės dilemas, pagrindinės problemas dėl šios programos. Pirmiausia, mes sutarėme, kad tai bus trijų ankstesnių programų tesinys, kaip ir viskas tvarkoj, tačiau dėl to kyla pačios mm, didžiausios kovos dėl to, kiek tikslų įtraukti į šią programą, nors e, aš kalbėjau daug apie Europą, piliečių Europą, tačiau tai ir yra ir finansinių išteklių Europą ir to mums trūksta. Jeigu lygintumėme tai su ankstesniu biudžetu, trijų ankstesnių programų biudžetu ir dabartinės programos biudžetu, matome, kad šiek tiek didinamos finansinės išlaidos. Taigi, panašu, kad vyks e, nemažai diskusijų apie tai, kaip būtų galima pasiekti kompromisų dėl siūlomų tikslų, kad jų nebūtų per daug, kad ne, nepritrūktų lėšų, bet neišbraukiant svarbių dalykų, pavyzdžiui, Dafne, ankstesnėje Dafne programoje. Ir taip pat visi tie nauji tikslai, naujos politikos rytis irgi turi atsispindėti uh, Aš manau, kad tai bus pats svarbiausias dalykas, svarbiausia dilema ir kažkada mums teks vis tiek susitarti prieš padarant išvadas, prieš dėrybas. Priešingų atveju dėl visko, na, sutariu, tai ką sakė Jean Lambert dėl vartotojų teisių ir vartotojų apsaugos. Yra kitas fondas, kuriame atsispindi kitos vartotojų teisų kiti aspektai. Taigi, reikia ir šioje programoje įtraukti tuos likusius aspektus, kad ne ir derinti tai su ta kita programa. Ačiū. Dėkoju už visų pagalbą ir dėkoju ir ekonomikos socialinių reikalų komiteto indi, už, indėlį, už jų indėlį ir tikrai bendradarbiavimas vyko labai sklandžiai. Dėkoju, poniai Gönš. Pranešėjai, dabar orientacinis balsavimas įvyks lapkričio 26 dieną. Tai reiškia, kad galime pereiti prie vėlesnio kito punkto. Jam skiriam, skiriamas pusvalandis nes 10 po 11 vyks balsavimai. Taigi per kitą pusvalandį aptarsime šeštąjį darbo tvarkės punktą, kur kalba eina apie Europą piliečiams programą 2014-2020 metams. Pranešėja yra, pranešėjas yra ponas Šabas Sogor. Apsvarstysime jo nuomonės projektą. Na, o galutinis pakeitimų pateikimo terminas irgi bus paskelbtas. Pirmiausia, išklausysime pono Sogo ir po to vyks diskusijos. Bet prieš tai norėčiau priminti, kad e, pagal kultūros komiteto nustatytą terminą, tai yra atsakingasis dokumentas, pakeitimų pateikimo terminas buvo nustatytas ankstesnis negu buvo numatyta. Taigi išklausysime pranešėjo, po to bus diskusijos. Panas Ogor. Ačiū pirmininkė. Laiko turime labai nedaug šiai nuomoniai, dėl to, kad kultūros komitetas nesusitarė su taryba šiuo klausimu, nesutarė dėl teisinio pagrindo. Europos parlamento teisininkai paprašius kultūros komitetui padarė išvadas, kad programa siekia dviejų tikslų. Pirmiausia, kalbant apie ES istorijos atmintį ir kitas tikslas būtų susijęs su pilietiniu aktyvesniu bendradarbiavimu ES lygmeniu ir ne vienas iš tų tikslų mm, vienas kito nepapildo, jie yra atskiri tikslai. Europos parlamento teisininkai padarė išvadą, kad dvigubas teisinis pagrindas pasiūlymo tvirtinimui yra būtinas. Tarybos teisininkų nuomonės skiriasi nuo Europos parlamento teisininkų nuomonės iš principo dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, teisės aktų rengėjai patys gali apsispręsti, ar tie du tikslai gali būti laikomi lygus pagal savo reikšmę, ar atminties tikslas yra mažiau svarbus nei pilietinio aktyvaus dalyvavimo tikslas. Uh, Taip pat nei taryba, nei komisija nemano, kad treč, tri, 352 straipsnio pritaikymas sutikimo procedūra ir 67 straipsnio e, straipsnis kaip pagrindas istoriniai atminčiai būtų įmanomas. Aišku, dabar reikia apsispręsti, ar tos dvi procedūros yra suderintos. Dabar žodžio dvasia įtraukimas yra kaip tiltas tarp ateities ir praeities. Atmintis yra eleme, svarbus elementas, kalbant apie istoriją ir praeitį. Europos bendrijos remiasi bendra dvasia ir kuo galima daugiau piliečių turėtų tuo pasinaudoti. Europos dvasios termino įtraukimas Europos piliečių, į Europos piliečių programą leistų geriau planuoti ir gyvendinti projektus. dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, jei nėra fizikinių ribų ir ta yra bendra kultūros įvairovės erdvė, tuomet tapsime atviresni vieni kitų atžvilgių ir galėtumėme pasitelkti tą, tą daugiau nei 50 metų istorijos pamokas ir sėkmės istorijos. 229 milijonai eurų yra numatyta šiam projektui. Ir kaip jūs jau sakėte, terminas yra 26 rugsėjo diena. Ačiū. Dėkoju. Dabar vyks diskusijos, kas norėtų pasisakyti. Pirmiausia, matau, kad ponia Jaroka nori tarti žodį. Uh, Ačiū. Norėčiau. Dėl komisijos pasiūlymo dėl Romų įtraukimo į Europos pilietybės tikslų aspektą. Tai yra labai svarbu komitetui, kuris kovojo už Romų strategiją Europai. Mes manome, kad tie piliečiai, kurie ekonomiškai yra paribyje, jiems sunku pasinaudoti savo teisėmis, kai kalbam apie Europą piliečiams. Todėl aš norėčiau prisidėti prie šio teksto. Labai svarbu darbo tvarkė išlaikyti tą svarbą skiriame tiems mažiems regionams, kur europiškumo dvasia e, tiesiog yra planas ateičiai. Man tai yra tokie regionai, kurie, prim, kur pirmiausia reikia imtis kažkokiu veiksmu. Ačiū. Ačiū, ponia Gons. Ačiū. Pakomentuosiu teisinį pagrindą, žinau šią diskusiją ir tikiuosi, kad uh, bus galima panaudoti dvigubą teisinį pagrindą. Tai yra vienas svarbiausių klausimų, Aš nesupratau, kodėl mes kalbame apie piliečių Europą, jeigu kalbame apie programas, finansavimą e, susijęs su pilietybė, kuomet kyla rimtų problemų atstovant piliečius. Taigi linkiu ko geriausios sėkmės šioje kovoje. Tikiuosi, kad pasiseks. Dažnai skundžiamės euroskepticizmu, menku piliečių dalyvavimu rinkimuose, menka parama Europos Sąjungai, Europos Sąjungos reikalams. Todėl labai svarbu parengti labai stiprią pro programą įtraukiant romus, įtraukiant žmonės, kurie mažiau suokia savo teisės ar ES svarbą jų kasdienėme gyvenime ar tai kokį poveikį jiems daro ES. Taigi aš tikiuosi, kad kartu mes būsime pakankamai stiprus kovojant dėl šios programos ir parengsime pakankamai stiprią programą. Ačiū. Ačiū toliau, pane Romero. Gracias, presidente. Sí es importante este programa, aunque desgraciadamente. Ačiū pirmininkė. Ši programa yra labai svarbi, nepaisant to, kad situacija šiandien Europoje sudėtinga, kaip kad Kinga Gans yra tai apibūdinusi. Mes nežinome, ar programai pas, pavyks pasiekti nusistatytų rezultatų. Na, iš esmės tai juk bus kaip balsavimas dėl pasitikėjimo. Mes pagidaujame, kad ši programa būtų kaip manoma veiksmingesnė, nepaisant, finansa, nepaisant mm, nepakankamo finansavimo. Iš esmės, istorinė atmintis niekur neprapuola piliečių sąmonėje. Programos turi būti susijusios. Norėčiau tik tai pasakyti, jog mažumoms, apskritai visoms mažumoms tai yra ypač svarbu. Ne tik tai čigonų, romų mažumą čia reikėtų apimti. Čia taip pat ir trečiųjų šalių piliečių, apskritai imigrantų klausimas svarbus. Labai svarbu yra tinkamai pabrėžti mažumų vaidmenį renkiant šią programą. Tiesiog dėrėtų skatinti piliečių motivaciją dalyvauti pilietiškumo programuose. Na, ši programa yra tikrai svarbi ir finansavimo požiūriu. Pone McIntyre, man labai rūpi šios programos pati idėja. Labiausiai nerima kelia tai, kad mes suome išleisti 229 milijonus svarų šiam pasiūlymui padidinti integraciją. Aš manau, kad mes esame valstybių narių sąjunga. Man visiškai nepatinka tai, kad mes norime propaguoti artimesnę sąjungą. Malonu, kad Baros, Baroso tiesą sakė, kad jis nori federalinės Europos, aš nenoriu tokios federalinės Europos ir man nerima kelia, kad mes užsimsime propagandą, o ne informacijos teikimu tai nėra, čia nėra kalba apie tai, kad tik, bandome įtikinti piliečius eiti vartuoti, tai yra, balsuoti tai yra svarbu, tačiau e, šiuo atveju taip nėra, čia yra tiesiog e, mokesčių mokėtų lėšų švaistimas. Ačiū ponia Makintar, dabar ponios Sogurai, prašom baigti diskusiją šiuo klausimu ir pasiūlyti terminą pakeitimų teikimui. Ačiū poniai McIntyre norėčiau atsakyti. Jeigu pažvelgsime į trečią straipsnį, į programos struktūrą, čia nieko nekalbama apie pono Baroso federalizavimą. Tai yra projektas septynių metų e, laikotarpį, programa piliečių ryšiams, kad ne, piliečiai galėtų keistis kultūrinėmis vertybėmis, savo mintimis apie ES ir nemanau, kad tie pinigai bus išleisti sąjungos federalizavimui. Antra, tikimės, kad kultūros reikalų komitetas ras sutarimą su taryba dėl teisinio pagrindo, remdamasi ne, Europinė dvasia. Ačiū. Said... Taigi, kaip sakėme iš pradžių, terminas pakeitimams rugsėjo 26 diena. Ir viskas tuomet šiam klausimui. Toliau vyks balsavimas. Balsavimas dėl keturių dokumentų nuo 11 val. 10 minučių. Kadangi dar turime 20 minučių, aš siūlau padaryti pertrauką. Ir tie, kurie planavo ateiti čia 10, 11 valandų 10 minučių, iš tikrųjų taip ir padarytų. Taigi dabar 20 minučių pertrauka ir toliau tęsime darbą. Ačiū. Dovas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 Again, dear colleagues, ladies and gentlemen. Mėly kolegos, ponios ir ponai, gerbiami nariai, kviečiu susėsti. Moi, moi, il n'y en a pas trop et les deux, Rolling list. Please, please, dear colleagues, take your seats. Mėly kolegos, kviečiu susėsti. Yra keturi pranešimai, dėl kurių balsuosime. Ar visi turite elektroninės balsavimo korteles? Ar visi atsinešė korteles? Simonai, Jūs? Yeah, Gal galite dar duoti mums e, minutėlę laiko, EPP laukia dar savo balsavimo sąrašų. Different... Ar visi pasirengę, ar visi, visos frakcijos turi balsavimo sąrašus? Prašau tylos salėje. Ar visos politinės frakcijos turi balsavimo sąrašus? bei elektroninės kortelės. Kągi, prašau dėmesio. Balsuosime dėl keturių pranešimų. Tai yra keturi klausimai. Pirmiausia, Aštuntasis darbo tvarkės punktas tai yra preliminarus pranešimas siekiant teigiamos 2014-2020 metų daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties. Tvirtinimo procedūra. Pranešėja yra kolegija ponia Monika Holmeier. Puiku. Tvirtinsime nuomonės projektą. Pone Holmeier, ar norėtumėte kažką pasakyti? Ar iškart galime balsuoti? Ačiū pirmininkė. Norėjau tik tai Jums padėkoti, mes tikrai bendradarbiausime kaip įmanoma glaudžiau su Jumis. Labai gaila, bet ne visada mums pavyksta pasiekti kompromiso. Na, kitais atvejais, kai kuriais kitais atvejais pavyko pasiekti kompromiso. Dėkoju visiems už bendrą darbą, prisidedant prie daugiametės finansinės perspektyvos klausimų aptarimo. Dėkoju, poniai Hauma, ir dabar balsuosime. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Antrasis pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. Tikriname. Tikriname septinto pakeitimo balsavimo rezultatus. Prašau. Baigiame. Balsuot. 30 už, 26 prieš priimta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penkioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę tikriname. Tikriname 15 pakeitimas, prašau. Balsuojame. Baigiame balsuot. 23 už, 35 prieš atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais. Elektroniškai, prašau. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 51 už, 4 prieš, 3 susilaikė. Sveikiname ponę Holmeier, tekstas patvirtintas. Dabar antrasis balsavimas. Pone Fajom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paprašyti jūsų pakeisti kitą balsavimą ir perėti prie kito pranešimo, ne prie Edith Bauer, bet prie kito, nes tik dabar gavome balsavimo sąrašus, neturėjome jų dokumentuose. Ar galėtumėte dėl ponios Edith Bauer pranešimo balsuoti vėliau? A, jeigu nieks neprieštarauja, sako pirmininkas, jeigu nieks neprieštarauja, galime taip ir padaryti, laukiant uh, socialistų balsavimo sąrašo. Tai galime iškart perėti prie kito balsavimo. Taigi dabar pirmiausia, tuomet balsuojame dėl, tai bus orientacinis balsavimas, dėl direktyvos, kur nustatomi mažiausi reikalavimai dėl prieglopščio prašančių asmenų prieimimo. Pranešėjas ponas Masipas Idalgo. Jis nori pasisakyti. Prašau, ponė. Dėkuoju, pirmininkė. Labai trumpai pasakysiu. Šiandien baigėsi tas ilgas parlamentinis procesas. Kai kurie jau praėjus, dar praėjusios kadencijos metu jau buvo uh, pradėję šį darbą, tiksliau dalyvavo jame, buvo įsitraukę ir štai pagaliau šiandien tam yra uždegta žalia šviesa. Dėkuoju pranešėjui Jaris Papanikola, pranešėjai taip pat Jean Lamberts ir Michael Spacer iš EPP. E jo pagalba tikrai labai vertinga yra. Na ir be jokios abejonės dėkuoju Marija Gandolfo, nes praktiškai ji yra bendra autorė paskutinės nuomonės dalies. Be jokios abejonės, gerbiamas pirmininkė, e, nekaip atrodytų, jeigu e, jums dėkočiau kaip pirmininkui, na, bet norėčiau tau kaip kolegai padėkoti už tą išjudinimą šio reikalo Danijos pirmininkavimo metu, nes buvome atsidūrę netgi aklavietėje. Man atrodo, kad be tavęs nebūtume iš šios aklavietės išėję. Man atrodo, kad prieglapščio ir laisvės rytyje mums pavyks pasiekti naujosios Europos. Ačiū. Ačiū, ponia Masipai. Mes jums dėkojame už visą atliktą darbą. tam, kad už tai, kad galiausiai buvo baigtas darbas su šiuo prieglapšio paketu. Dabar angliškai. Dabar balsuosime. Čia yra orientacinis balsavimas. Balsuosime dėl teksto. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dabar tvirtinsime susitarimo tekstą. Čia irgi orientacinis balsavimas. Balsuosime elektroniškai, prašau. Baigiame balsuot. Keturiasdešimt penki už, devyni prieš, keturi susilaikė. Tai reiškia, kad tekstas yra patvirtinamas. Sveikiname poną Masipą Idalgo. Dabar periname. Jeigu nieks neprieštrauja, jeigu balsavimo sąrašai jau atvyko, tuomet grįžtame prie ankstesnio punkto. Tai bus devintasis punktas pagal darbo tvarkę. Tai yra nuomonės, atsiprašau, pranešimo projektas, pranešėjo kolegė Edita Bauer, dėl Sąjungos piliečių užsienyje konsulinės apsaugos.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 kas prieš, susilaikę, priimta. Afet šeštasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta, sako pirmininkas. Tikriname, gerai tikriname. Tikriname šeštąją FET pakeitimą. atsiprašau, sako pirmininkas pats suklydau. Dabar baigėme balsuoti. 28 už, 28 prieš, 2 susilaikė, atmesta. Toliau. 67. Kas už? Kas prieš? Tikriname, nes man atrodo, čia ta pati situacija. Tikriname. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 22 už, 36 prieš. Aiškiai atmesta. 66 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 17 kas už? kas prieš, susilaikė priimta. 68, ne, sako pirmininkas, 69, kas už. Kas prieš, susilaikė atmesta. 70, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Afet 8, kas už, Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Tikriname. Afet aštuntasis pakeitimas, prašau. Baigiame balsuoti. 33 už, 25 prieš priimta. 71 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 72 atsimtas, 73 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Jūri šeštasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname, nėra aišku. Jūri šeštasis pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. 28 už, 30 prieš atmesta. 74 atsimtas, Jūri 7 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Čia keli atsimti, 77 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Septintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikę priimta. Aštuntasis jūri pakeitimas atkrito automatiškai. Sako pirmininkas. Ne, Jūri aštuntasis, dėl jo reikia balsuoti. Prieš septintąjį kompromisą dar yra aštuntasis Jūri komiteto pakeitimas. Balsuojam, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Jūri aštuntas priimtas. Aštuntasis kompromisas, kas už. Jau dėl septinto kompromiso balsavome, dabar aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 85 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Devynioliktasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 86 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Jūri dešimtasis kas už, Kas prieš? Susilaikė atmesta. 87. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 21. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Jūri 11. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 9. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 23. Dvi dalys Pirmoji dalis, kas už, trys dalys, kas prieš susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikę, priimta. Trečioji dalis, kas už, prieš susilaikę, priimta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Jūri 13, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 25, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 26, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 95, kas už, kas prieš susilaikė Atmesta. Jūri 15 kas už. Jis atkrenta. Jūri 16 kas už. Kas prieš susilaikė priimta. Jūri 17 kas už. Kas prieš susilaikė priimta. 27 kas už. Kas prieš susilaikė priimta. 28 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 29 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 12 afeto, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tikriname. Afet 12 pakeitimas. Prašau balsuoti. The vote is open. Now closed. Baigiame balsuot. 33 už, 25 prieš. Priimta. 30 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. AFE 13 kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Patikrinkime AFE 13. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 28 prieš 30 atmesta. Toliau. 97 kas už? Prieš susilaiko. Patikrinkime. Maniau, kad priimta, bet patikrinkime. 97 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 28 prieš 30 atmesta. Toliau 96. Kas už? Prieš. Mano nuomonę vėlgi 30 prieš 28 atmesta. Patikrinkime gerai, patikrinkime. 96. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. 28 prieš 30 atmesta. Toliau 11 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. AFET 16, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 35, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 36. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 37. Už? Prieš susilaiko patvirtintas. AFET 20. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 41. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas Jūri 18, kas už, prieš susilaiko patvirtintas Jūri 19, už, prieš susilaiko patvirtintas, toliau konstatuojamasios dalis 42, kas už, prieš susilaiko, manau, kad atmestas Tikriname 42. Balsavimas baigiamas. 28 prieš 30 atmestas. Toliau du identiški. Pirmasis pakeitimas kas už. Atsiprašau. Tai yra du identiški pakeitimai, neidentiškai iš antrajame. 43 yra FET1. Kas už? FO 43 yra FET1. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Pirmasis pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 2 identiški. 44 ir 2. Kas už? 44 ir 2. Kas už? Kas prieš? Susilaiko patvirtinti. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas, ketvirtasis už, prieš, susilaiko patvirtintas, 46 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 46 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 48 už, prieš, susilaiko patvirtintas, pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas, antrasis kompromisas už, prieš, prieš, susilaiko patvirtintas. Trečiasis kompromisas už, prieš. 55 atsiimtas. Man pasakė, kad jį atsiemėte, ponia Fajon. Taigi, trečias kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Jūri 2. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas, septintasis už, prieš susilaiko patvirtintas, aštuntasis už, prieš susilaiko patvirtintas, devintasis atsimtas, 58 už, prieš susilaiko patvirtintas, dešimtasis už, prieš susilaiko patvirtintas, vienuoliktasis už, prieš susilaiko patvirtintas, dvyliktasis už, kiti du atkrenta, dvyliktas kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Jūri 3 už, prieš susilaiko patvirtintas, ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, tryliktasis už, prieš susilaiko, manau, kad atmestas. Patikriname 13, manau, kad atmestas. Tikriname, balsavimas pradedamas. EPP vienu balsu per daug. Dabar gerai. Baigiame balsuoti. 29 prieš 28 patvirtintas. Jūri 4, kas už? Prieš susilaiko patvirtintas, Jūri 5, kas už? Prieš susilaiko patvirtintas, penktasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, keturioliktasis už, prieš susilaiko patvirtintas, 15 už, prieš susilaiko patvirtintas. Balsavimas dėl viso teksto. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 51 už 5 prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname ponę Bauer. Jūsų prašymas patvirtintas. And we still have a fourth vote. Dar turime ketvirtąjį balsavimą, kuris netoks sudėtingas, orientacinis balsavimas. Jau netoli pabaiga. Balsavimo pabaiga, tačiau dar turime balsuoti dėl vieno svarbiausių prieglašio paketo elementų politinis sustarimo patvirtinimas. Dėl trečiosios šalies piliečio ar asmens be pilietybės viena iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo. pranešė yra kolegė Cecilija Vikstrom, kuri nori pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, tai yra svarbus e, dokumentas, kaip sakė ponas Masipas Nidelgo, tai yra vienas iš dokumentų, kuris e, prisideda prie bendrosios prieglošio sistemos kūrimo. Norėčiau šią progą padėkoti visiems dalyvavusiems rengiant šį dokumentą. Viskas užtruko labai ilgai ir e, viskas buvo labai sudėtinga, tačiau gero bendradarbiavimo dėka galiausiai pasiekėme daugiau, negu kad būčiau įsivaizdavusi proceso pradžioje. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už viltingą indėlį ir paramą. Taip pat dėkoju politiniams patarėjams, padėjėjams ir parlamento teisės tarnybai, jums, pirmininkė, ir pirmininkaujančioms valstybėms, penkioms valstybėms, ypač Kiprui, kuriems pirmininkaujant baigėme šį procesą. Ypač noriu padėkoti komiteto sekretariatui ir Pat Patricijai Fandapi. Šiandien šis politinio patvirtinimo orientacinis balsavimas – turi užšaldyti politinį sustarimą su išlygomis, kad kai kurie straipsniai dar gali būti pakeisti techninę prasme komitologijos būdu. Mūsų tikslas yra užbaigti komitologijos procesą spalio mėnesį ir grįžti prie balsavimo komitete. Tikiuosi, kad plenarnėje sesijoje galėsime balsuoti gruodžio mėnesį. Noriu pabrėžti, kad šiuo metu Dublino priemonė nėra solidarumo priemonė, per se ir svarbu išlaikyti, pratesti diskusiją dėl solidarumo tarp valstybių narių ir ES institucijų prieglapščio srityje. Tai turime padaryti ateityje. Kaip e, teisės aktų leidėjai mes esame atsakingi už pragmatišką požiūrį ir geriausią situacijos panaudojimą. Dublino dokumentai yra tai, ką turime ir aš didžiuojasi, kad galiu prisidėti prie reglamento pagernimo. Dublinas 3 bus geresnis negu antrasis reglamentas, todėl kolegos prašau jūsų paramos šiandien balsavimo metu. Ačiū ponia Vikstrom, mes galime paliudyti, kad darbo įdėta labai daug. rengiant trečiąjį Dublino reglamentą, ne, reglamentą ir rengiantis šiam balsavimui ir atesiniam balsavimui, kas suteiks tarybai įgaliojimus toliau dėrėtis su parlamentu dėl trūkstamų reglamento elementų. Taigi dabar balsuojame. Pirmiausia, balsavimas už tekstą. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Dabar elektroniniu būdu dėl viso teksto. Ne. Dabar pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 41 už, 5 prieš, 10 susilaikė. Ačiū ponė Vikstrom už atliktą darbą. Now, we thank all of the... Dėkojame visiems nariams. Ir paskutinis rytinės posėdžio dalies klausimas. Kas išeina iš salės, parašom tai padaryti tyliai.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 Dear colleagues, it's about time. Kolegos, laikas tęsti darbą. Kas išeina, išeikite tyliai. Kas liekate, susikaupkite. Prašau dėmesio. Prašau tylos, teskime darbą. Turime išklausyti atsakingus asmenų. 12 darbo atvarkės punktas. Fizinių asmenų apsauga, tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas. Bendrasis reglamentas dėl duomenų apsaugos pranešėjas yra kolega Janas Filipas Albrechtas. Taipogi išklausysime ir prane, 13 darbo tarsės punkto pranešimo pranešėjo. Atsakingas pranešėjas yra Dimitros Drucas. Čia kalba eina apie direktyvą. Dėl tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir traukimo baudžiamojo atsakomybę už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir laisvas tokių duomenų judėjimas. Taigi, abu pranešėjai savo dokumentus dėl šių teisinių priemonių jau yra pristatę. Dabar jau papasakos jie plačiau apie tai, kaip jiems toliau sekasi tvarkyti tuos pranešimus. Ir po to vyks tarp parlamentinis komiteto posėdis. Čia Europos parlamente atvyks ir nacionaliniai parlamentarai. Ir aišku, dalyvaus Europos parlamento nariai. Renginys vyks spalio 9-10 dienomis ir po to antrasis dokumento variantas per tą posėdį jau ir bus pristatytas. Taigi pirmiausia išklausysime reglamento pranešėjo ir po to pranešėjo, kuris rengia dokumentą dėl direktyvos. Pirmasis ponas Albrechtas kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Įvyko daug techninių posėdžių dar prieš vasaros atostogas. Ir aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, Libe komitete, taip pat nuomonių referentams kitose komitetuose už jų kantrybę per tuos techninius posėdžius, kur kartu su komisija mes aptarėm visus reglamento straipsnius ir nuostatas. Tai iš tiesų buvo tokios plačios diskusijos ir dokumentas netrumpas, tai reikėjo gerai išanalizuoti komisijos pasiūlymą. Dabar kaip sykis baiginėjasi tas darbas, vakar vyko posėdis ir kur kalbėjomės, kalbėjomės apie deleguotosius aktus, kuriuos siūlo komisija dėl šios teisės akto. Ir per ateinančią savaitę tą darbą turėsime užbaigti. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad mums pavyks darbą užbaigti dar prieš bendrąjį tarparlamentinį posėdį, kuris įvyks spalio 9-10 dienomis. Taip pat norėčiau priminti visiems kolegoms ir svečiams sėdintiems salėje, kad jie paragintų ir atsiųstų kuo galima daugiau nacionalinių parlamentarų į tą bendrąjį tarparlamentinį posėdį, svar, svarstant šį reglamentą, nes tai yra labai aktualu, kalbant ir apie nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus. Dėl to jų indėlis mums yra labai svarbus siekiant gero išsamaus naujojo reglamento. Taip pat svečiai ir parlamentarai yra kviečiami dalyvauti tame bendrame tarparlamentinėme posėdėje, kadangi bus tikrai svarių tokių kalbėtojų, kurie paaiškins kur reikalingos naujosios taisyklės ir kaip čia reiktų aptarti pusiausvyrą tarp teisėtų interesų. Tai čia geriausia galimybė faktiškai aptarti tą klausimą parlamente, nes ir čia komitete mums beliko tik 40 minučių aptarti abiems klausimams, taigi diskusijos bus gan trumpos. Na ir aš norėčiau trumpai papasakoti, kaip Mes kartu su šešėliniais pranešėjais vertiname šią reformą ir reglamento naują redakciją, po to ponas Durcas papasakos apie direktyvos keitimus. Mes susitikome su šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi kitą savaitę su nuomonių referentais susitiksime ir pasikeisime nuomonėmis. bandome aptarti įvairias reglamentos rytis. Reikia pailiu jas aptarti, nes čia tema yra gan plati, kaip jūs įsivaizduojate. Mes jau bandėme kalbėtis dėl reglamento taikymo srities. Čia nėra atsakyta į visus klausimus, pavyzdžiui, darbo arba sveikatos duomenų apsauga, kiek čia turėtumėme raginti ir, ir, ir kiek leisti nacionalinių teisės aktų šalia šio reglamento, ar galbūt nustatyti bendrą europinį reglamentą, nustatant standartų šioje srityje. Tas klausimas dar nėra galtinai aptartas ir apie jį kalbėsimės ir tarp parlamentinėme posėdyje, taigi raginu visus prisijungti prie tų diskusijų. Po to aš bandysiu parengti antrąjį darbinį dokumentą Ponas Drūcas ir aš mes praeitą, praeitą kartą pristatėme tą pirmąjį darbinį variantą, kur tik tai išteistėme tą reformų paketą, kur yra pas, kur, kuris yra pasiūlytas. Taigi pasiskaitykite, jeigu turėsite laiko, nes labai svarbu, kad tas požiūris būtų bendras, nuoseklus ir reikia, kad visi parlamentarai uh, būtų apie tai informuoti, bet aš parengsiu ir specifinį darbinį dokumentą skirtą reglamentui, kurį pristatysiu tarp parlamentinėme posėdėje tik anglų kalba, po to mes jį išversime ir oficialiai tada jis bus pristatytas lapkričio pradžios posėdėje, 5-6 dienomis tas posėdis numatytas. Taigi bandysime įtraukti komiteto posėdžio darbo tvarkę šį klausimą ir surenkti dar vienas diskusijas komitete. Na, o aš planuoju nuomonė, e, pranešimo projektą gruodžio mėnesį pristatyti komitete. Taigi dar daug kartų kalbėsiu su šešėliniais pranešėjais. Taip pat kalbėsimės ir su komisijos atstovais, pirmininkaujančios valstybės atstovais nes nenorime nutolti nu, nuo tų procedūrų ir nuo, nuo tų mainų, kurie vyksta ir taryboje. Yra ir tarybos atitinkama darbo grupė. Panašus pakeitimai yra siūlomi ir ten komisijos pasiūlymui. Tačiau, aišku, čia galima dėrėtis ir kalbėti ir toliau. Tikiuosi, kad dėrybos prasidės po balsavimo kažkada tai gal vasarį ar balandį. Per tą laikotarpį tikiuosi, kad įvyks trilogo posėdžiai su taryba ir numatytas darbų grafikas reiškia, kad pavasarį vyks balsavimai ir tikimės, kad iki kadencijos pabaigos užbaigsime šį darbą. Aišku, dar nėra viskas galutinai aišku, bet mes tenksimės siekti tokio darbų grafiko, tokių terminų ir pažiūrėsime, kaip, kaip seksis kitų metų pavasarį. Gal tas darbas ir bus užbaigtas. Dar norėčiau pažymėti, kad mes esame išsiuntę klausimus teisės tarnybai. Tai Teisininkai dar vis dirba ties tais klausimais ir kitą savaitę tikimės atsakymų. Tuomet galėsime jau turėti oficialią teisininkų poziciją. Norėčiau padėkoti teisininkams už jų darbą, ypatingai tais klausimais, kurie yra institucinio pobūdžio. Kaip pavyzdžiui reglamentas yra susijęs su nacionaliniais teisės aktais tokių juk gali būti, ir taip pat deleguotieji teisės aktai, gyvendinimo teisės aktai. Čia irgi svarbus. Tačiau ir parlamente, ir taryboje tikrai bandoma sumažinti tų aktų skaičių kiek įmanoma, kad jų būtų kiek galima mažiau kad būtų galima atlikti tą būtiną darbą, kuris technologinė prasme, kad tas reglamentas būtų neutralus, nes mes nenorime dar penkis, penkerius ar dešimt metų vėl viską pertvarkyti ir keisti po, po, po dešimties metų. Taigi tai turi būti neutralus dokumentas, Norime sukurti tokį teisiškai aišku dokumentą, kuris būtų aiškus, suprantamas visiems vartotojams, klientams ir piliečiams, taip pat ir verslo įmonėms ir, aišku, teisėjams, kurie turės jį įgyvendinti ir duomenų apsaugos pareigūnams. Mes juos kviečiame irgi į bendrąją dar parlamentinį posėdį. Tiek. Tam kartui mielai atsakyčiau ir į klausimus dėl turinio. Tačiau kviečiu dar kartą visus į tarp parlamentinį posėdį, nes ten turėsime daugiau laiko toms tokiams gilesniems diskusijoms. Ir galėsime aptarti jau tą realų darbinį dokumentą, kurį aš dabar ir rengiu, kuris bus gatavas spalio pradžioje ir išverstas iki lapkričio pradžios. Tada dar vienos diskusijos vyks. Dėkoju. Ačiū ponui Albrechtui kad pristatė, kaip, kaip vyksta darbai dėl reglamento. Dabar išklausysime pranešėjo Trūco, kaip jam sekasi su direktyva tvarkytis. Much, Chair. I... Labai ačiū, pirmininkė. Galėsiu kalbėti trumpai, nes, kaip žinote, labai griežtai laikomės požiūrio kaip į vieną paketą į direktyvą ir reglamentą ir Janas Alrechtas jau paminėjo daugumą praktinių dalykų, kurie tinka ir direktyvai. Nėra labai ką daugiau pasakyti nuo praėjusio posėdžio vas, prieš vasaros atostogas. Svarbiausia problema su direktyva yra politinė problema, jeigu galima ją taip pavadinti. Ji išlieka, tai yra valstybių narių pozicija ar ketinimai, nes kai kurių valstybių narių požiūris į direktyvą dar nėra aiškus. Todėl bus labai įdomu rytoj išklausyti komisarės Reding, ką komisija apie tai mano ir kokie būtų komisijos pamastymai. Taip pat mes užmėgame Užmesgėme kontaktus su pirmininkaujančiu Kipru, tačiau jų atsakymai yra panašus kaip ir prieš vasaros atostogą, tai yra, kad niekas nesikeičia dėl, norų, dėl ketinimo aptarti direktyvą, tačiau žinome, kokie yra, kokios yra kai kurių valstybių narių slaptos mintis. Todėl aš manau, kad planas surenkti tarp parlamentinį komiteto posėdį kitą savaitę yra labai svarbus tai yra posėdį su kolegomis iš nacionalinių parlamentų, pirmiausia, kad išgirstume e, jų nuomonės, galbūt e, konkretesnės nuomonės iš kai, kai kurių valstybių narių. Todėl aš pasinaudosiu progą ir pakartosiu, ką sakė Janas Albrechtas. Mes kreipiamės visas, visus kolegas komitete, kad jie dalyvautų tame susitikime. Jis bus labai svarbus, keičiantis nuomonėmis ir e, tai bus galimybė pateikti mūsų poziciją kolegoms iš nacionalinių parlamentų, pasistengti juos paveikti. Kaip sakiau, mes ir toliau žvelgiame į reglamentą ir direktyvą kaip vieną rinkinį. Ir kadangi vakar baigėme darbą dėl, su reglamentu su komisija vakar, dabar pradėsime dirbti su komisija ties direktyva. Kaip sakiau, jau laikysimės grafiko, kurį pristatė Janas Albrechtas, kad e, viskas liktų kaip vienas paketas, vienas rinkinys. Manau, kad svarbiausia ką turėsime greitai turbūt aptarti tarpusavyje, tai yra kiek Europos parlamentas yra linkęs eiti, jeigu valstybės narės ar kai kurios bent valstybės narės taryboje aiškiai pademonstruos jų ketinimus net, netvirtinti direktyvos. Nežinau, ar šiandien jau galima tai daryti, tačiau Kai tik tai aiškiai žinosime, kaip viskas atrodo, turėsime apsispręsti, turėsime numatyti tam tikrą strategiją. Ir jau dabar, aišku, būtų įdomu išgirsti, ką mano kolegos jau šiandien. Ačiū, ponė Drucas. Toliau diskusija, ponė Intveld. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti pranešėjų, nes turėsiu išeiti prieš diskusijos pabaigą. Pritariu jų požiūriui, ypač dėl to požiūrio į dokumentus kaip į paketą. Parlamentas prašė parengti vieną priemonę, vieną duomenų apsaugos lygmenį. Ir supratome, kad tai būtų sunku pasiekti, tačiau vis tiek apgalėstaujame, kad turime dvi priemonės su skirtingu duomenų apsaugos lygmeniu. Manau, kad jūsų požiūris yra teisingas dėl klausimo, ką daryti, jeigu taryba nesiims renkti direktyvos. Manau, kad bus lengva. Jeigu taryba atsisakys tvirtinti direktyvą, tuomet turėtume atsisakyti tvirtinti teisės aktą, kuris remiasi direktyva. Viskas, kas susijęs su policija ir policijos ir teisės saugos bendradarbiavimo. Viską reikia patvirtinti kartu su atitinkamu duomenų apsaugos teisės aktu. Manau, kad iki šiol matome, jog yra nemenkas sutarimo laipsnis dėl mūsų požiūrio ir mūsų krypties. Aišku, viskas dar slepiasi detalėse, tačiau aš Sūlyčiau laikytis riziką pagristo požiūrio. Procedūros ir taisyklės, kurios nėra biurokratiškos, bet vėliau galiausiai užtikrina didesnį duomenų apsaugos lygį, pavyzdžiui, kai kalbama apie reikalavimus dokumentams, pažeidimų pranešimų procedūras ir skirtumus tarp įvairių bendrovių dydžių. E, daugiausia abejonių bus dėl išorės dimensijos. Tai yra labai problemiškas rytis. Aš neapsimetu, kad aš turiu kažkokį sprendimą, tačiau turime ieškoti gerų sprendimų, turime juos rasti. Dalyvausiu domino apsaugos renginyje. E, domino apsaugai, apsaugos klausimai skirti tokiam šalims kaip Kinija, Indija ir taip toliau. Aišku, transatlantiniai ryšiai svarbu, tačiau reikia ir debesijos kompiuterijos klausimus spręsti. Toliau pirminkė. Galime patvirtinti geriausius duomenų apsaugos standartus pasaulyje, tačiau jeigu jie nebus tinkamai vykdomi, tai jie bus beverčiai. Norėčiau priminti kolegos, kad jau turime gana gerus duomenų apsaugos įstatymus, tačiau vykdymas yra, diplomatiškai sakant, yra labai silpnas. Europos e, komisija neapsaugo Europos komisijos, e, Europos piliečių duomenų ir pažydžia savo duomenų apsaugos taisyklės. Taigi manau, kad reikalingi geresni teisės aktų gyvenimo standartai. Ačiū, ponia Intveld. Toliau, ponia Koratsa Bild. Noriu priminti visiems, kad 12.30 turime pradėti koordinatorių posėdį, kuris pats yra varginantis ir užima daug laiko, taigi tie, kurie turi dalyvauti koordinatorių posėdėje, prašau kol kas pakentėti, prašau kantrybės. Turiu bent dešimt narių, kurie nori kalbėti ir prašau jų kalbėti nelgiau kaip tris minutės, kad baigtume laiku. Pane Koratsa, Bilt. Ačiū pirmininkė pritariu pasiūlytam reglamentui, kaip e, jį išdėstė pranešėjas. Reikia peržiūrėti dabartinį, sukurti geresnę sistemą, kuri atsigerzvėltų į naujas technologijas ir už, e, panaikintų fragmentaciją, kuri egzistuoja dabar. Norėčiau pat, sustiprinti tą argumentą, kad teisiniai aiškumui reikia aiškios definicijos kas yra asmeniniai duomenys, kas yra jų pažeidimas, kas yra duomenų perkelimas ar mobilumas ir kas yra pritarimas. Nes kitaip, kaip jūs sakėte, gyvendinimas bus sunkus. Žinau, kad viskas viena sudėtinga, bet kadangi tai yra reglamentas, įgyvendinimui svarbiausia yra aiškumas. Taip pat noriu pasakyti, kad iššūkis yra pasiekti tinkamą balansą tarp individų teisų sustiprinimo ko mes siekiame ir tuo pat metu atsižvelgti į tai, kad reikia taisyklės taikyti realiame pasaulyje, pasaulyje, kuriame turime atitikti naujas technologijas, nepa, nepakirsti naujų e, technologijų, inovacijų ir išlikti konkurencingiems. Taigi, individų teisės nepakertant bendrosios rinkos. Aš pritariu konkrečioms taisyklėms vaikams, norime, kad jaunimas pasinaudotų na, žodžio laisvės galimybėmis internete, tačiau vaikai ne visada patys viską gali įvertinti. Ir tai reikia turėti galvoje. Ačiū, pane pirmininkė, toliau pane Romero. Gracias, presidente. Yo querría preguntarle. Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau paprašyti pono, tiksliau paklausti, pranešėjo pono Albrechto, kaip yra su. Kaip yra su vadinamuoju duomenų apsauga Na, darbuotojų sveikata yra svarbus klausimas, tačiau tokiose įmonėse, didelėse įmonėse, kaip pavyzdžiui Google, kyla daug ginčių tarp etikos kodekso taisyklių, tarp etekso, etikos taisyklių ir darbuotojų apsaugos, nes atrodo, kad e, tokių taisyklių, etikos taisyklių netgi nėra, nes duomenys e, labai plačiai yra platinami. Dažnai tie, kurie skelbia informaciją, tai daro prisidengdami svetimų vardu. Ir tai darydami jie turi puikiai suprantamų ir aiškių tikslų ir jie tai daro tam tikrų interesų vedini. Man atrodo, kad reikės skirti vieną dieną žodžio laisvę nuo šmeišto teisės šmeišti. Taigi reikėtų tuos du dalykus atskirti. Norėčiau jūsų nuomonę, ponė Albrechtė, iškirsti. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Janui už jo išsamų darbą. Tikrai jisai net sunku suprasti, kaip sugeba puikiai susitvarkyti su situacija. Na ir tai yra gan ambicingas pasiūlymas, kažin ar bus įmanoma jį gyvendinti, pasitelkus visų pajėgumus, pona Albrechtą, visus patarėjus ir taip toliau. Ir net nebūtinai dėl greičio čia viskas gali užstrikti. Tiesiog tai turi keisti direktyvą, kuri veikia daugiau nei 15 metų. Tikime, tikimasi, kad ji, jos vėl po 15 metų nereiks peržiūrėti. Taigi, be norėdamas daryti nereikalingos spaudimo, Pirminkė pamiršta jungti laikrodį. Taigi, jeigu pasirodys, kad pranešimas įmanomas tik gruodžio mėnesį, būtų puiku. Tačiau raginu Jūs, sekretariatą ir pranešėją šiuo atveju pasirūpinti, kad terminas nebūtų nukeliamas į sausį, nes bus dar ir e, žiemos atostogos, kitų renginių, o tikrai vasarį reiktų jau kažką turėti. Dabar čia kalba eina apie dviejų grupių, dviejų frakcijų kovą ir visi bando čia savo interesus prastumti taryboje ir niekuomet nepavyko to padaryti, nes problema buvo mūsų pačių namuose, nesusitarėme tarpusavyje, taigi jeigu norime apjungti tuos dokumentus, pasistengime labiau, bet aš čia turiu šiek tiek abejonių. Pritariu Saufi dėl įgyvendinimo, Tai yra viena pagrindinių problemų. Turime puikių teisės aktų, tačiau mums nepavyksta jų gyvendinti. Ir tai yra didžiausia bėda. Nesvarbu, kiek geras yra projektas, kiek puikus yra patvirtintas pranešimas, įgyvenimas yra svarbiausia problema. Pritariu tiems, kurie akcentavo vaikų klausimą, bet aš nenorėčiau čia daryti nuorodų į direktyvą, nes Junktinėse Amerikos valstijose irgi panaši sistema yra, kaip siūloma reglamente. Ji neveikė, jie bandė ją pakeisti, peržiūrėti, priemė vaikų apsaugos įstatymą ir, ir panašiai. Taigi nereikia daryti klaidų, kurios jau yra padarytos kitų. Taip pat dar dėl laiko norėčiau šį beitą pasakyti, tikrai klausimai yra labai sudėtingi Ir jeigu elektroninio privatumo direktyvą norėsime įtraukti į reglamentą ar keisti tam, jos, tam tikras jos dalis, tai įsivaizduokite tokius du stambius reglamentus, kuriuos bus bandoma įdėti vieną paketą. Tai bus tikrai sudėtinga. Ir visi šešėliniai pranešėjai dėl susitarė dėl to, kad į reglamentą reiktų įtraukti ES institucijas, įtraukti juos į reglamento apriepti. Čia vėlgi tai reiškia daug darbo, reiks peržiūrėti veikiančius teisės aktus, laukime dar teisininkų išvadų. Taigi, džiaugiuosi, kai galima išspręsti problemas greitai, bet šiuo atveju aš manau, kad svarbiau yra kokybė, o ne greitis. Ačiū, ponė Alvaro, ponės Argentinė. Dank u, voorzitter. Omdat wij de rapporteur voor een van deze dossiers leveren, hoef ik me gelukkig niet druk te maken over de tijdlijn en, en de afspraak. Mes nesame taip jau baisiai sunerime dėl terminų. Pranešėjas yra iš mūsų frakcijos. Na ir čia iš principo yra du svarbus klausimai - duomenų keitimas į duomenimis ir duomenų apsauga. Uh, Na ir pažvelgime, pavyzdžiui, į Euradak sistemą. Anspaudus. Kas, dabar kalbame apie tai, kas gali gauti prieigą prie tų kompiuterinių sistemų, kai, kur yra laikomi prieglopšio prašytojų piršto anspaudai. Taip pat Europos tyrimų orderis, kai policija vienoje šalyje gali prašyti informacijos iš kitos šalies. Visą tai susiję irgi su duo, keitimusi duomenimis ir informacija tarp e, policijos pajėgų ir teismų. Taigi reikalinga atitinkama sistema teisėjams ir policininkams. Ir taip pat tas pats turi būti daroma ir su kitais dalykais nes čia kalba eina apie bendradarbiavimą policijos ir teisėjų, teismų bendradarbiavimą. Ir čia reikia pirmiausiai nepamiršti duomenų apsaugos. Taigi dėkoju ponui Albrechtui ir mes tikrai turėsime dirbti kartu, nes tai yra trys temos, kurias reiks kažkaip suderinti. Ačiū. Ponas Kirkhopas. Ačiū pirmininkė, labai trumpai pasisakysiu, aš nekalbėsiu daug apie esminius dalykus, tiesiog gal keletą minčių apie taip, kaip reglamentą ar direktyvą galėsime suderinti. Esu šešėlinis pranešėjas dėl reglamento ir manau, gaila, kad ponė Intvelt išėjo nes aš tikėjausi, kad galėsiu su ja padiskutuoti. Aš manau, kad mes pirmiausia turime štai ko išvengti. Aš pripažįstu, kad reikia lietai ir tiksliai viską daryti, tačiau norėčiau padėkoti ponai Albrechtui už jo atliktą darbą jau kol kas, nes jis tikrai labai išsamus ir net išsamesnis ir negu tikėjomės. Aš manau, kad reikia siekti pažangos ir nepasiduoti politiniam argumentui dėl, dėl direktyvos, nors, aišku, direktyva yra susijusi su reglamentu, tačiau tai gali lėtinti progresą. Pone Intveld apie tai kalbėjo. Aš manau, kad problema yra labai sudėtinga, tačiau buvo direktyva nuo 95 metų galiojanti ir 95 ir 2012 metai gal ir panašus. Uh, galima būtų manyti panašus klausimai dėl interneto naudojimo ir siuntinėjimų duomenų, <laughs> bet dėja, pasaulis pasikeitė, 21-asis jau yra amžius, ne 20-asis. Ir reikia viską atnaujinti ir pasirūpinti, kad Europos sąjungoje būtų tinkami teisės aktai šioje srityje. Įvyko jau nemažai susitikimų ir buvo įtari, įtarinėjama dėl komercinių interesų ir panašiai, ir kokie tai galėtų būti kaštai, tai ypatingai aktualu smulkiam verslui, kalbant apie jiems pagal reglamentą teksančias prievolės, tačiau mes turime konsultuotis plačiai, tą ir darome, ir manau, kad turime pirmininkė siekti pažangos, nes tai yra labai svarbi, aktuali priemonė ir jeigu ją laikysime, dėl siaurų politinių įsitikinimų tai nebus e, racionalu. Taigi dėkoju pana Albrechtui už kol kas atliktą darbą. Ačiū pana Kirchhoff, pana Ernst. Ja, vielen Dank. Zunächst erst einmal wirklich großen, großen Dank an die Berichterstatter allen voran, Herrn Albrecht. Also ich glaube, es Ačiū. Pirmiausia, labai dėkoju ponui Albrechtui, kaip pranešėjai. Manau, kad tai yra tinkamiausia procedūra, nors klausimas ir yra labai svarbus. Turbūt čia pats ambisingiausias dokumentas šią kadenciją. Pažvelgus į tai, kas vyko nuo 95 metų, tai e, šie dokumentai yra labai svarbus piliečiams. Tai yra akivaizdu. Nepaisant to, manau, kad turime paskubėti kad baigtume viską šia, šios kadencijos metu. Parlamente mes norime, stengiamės dažnai dirbti sparčiai. Ir kalbant apie reglamentą bei e, darbuotojų duomenų apsaugą, tai žvelgiant į šios du dalykus kartu, turėtume tam skirti daugiau dėmesio. Yra įvairių požiūrė, būtų gerai, jeigu rastume sutarimą ir deleguotųjų aktų. Tai vakar matėme, kad jūri komitetas turi šiek tiek kitokių idėjų, negu mes manėme, tačiau jeigu pavyktų susitarti, tai būtų pavyzdys ir kitiems e, komitetams. ir kelias, e, kurį aptarėme vakar, yra teisingas. Vienas dalykas, apie ką noriu pakalbėti, dėl biurokratijos mažinimo. Prašau būti atsargiems. Aš visada pasisakau už biurokratijos mažinimą, tačiau kai kalbame apie dokumentus, turime būti labai atsargus, nes e, biurokratijos mažinimas neturėtų sumažinti apsaugos dėl direktyvos paketo požiūris yra labai gerai, tačiau žinoma, kad taryba patiria tam tikrą spaudimą, daug kas mano, kad patvirtinus pagrindų sprendimą viskas būtų gerai, nebereikėtų direktyvos, tačiau aš manau, kad e, mes, mes tai yra pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai, turime nutarti, ko mes norime, nepriklausomai nuo to, kas įvyktų kitur, kaip mes spręsime šią problemą. Ir tikiuosi, kad mums pavyks išspręsti pagrindinį klausimą, kokia yra direktyvos pridėtinė vertė, kaip mes ginsime tokį, ne, tokią poziciją. Manau, kad reikia čia išsiaiškinti ir padiskutuoti taip pat su komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už bendradarbiavimą iki šiol. Janas Filipas Albrechatas buvo labai uh, geras bendradarbis, tačiau direktyvos atveju e, yra problemų, tačiau dirbame gerai ir tikiuosi, kad gal galia pasieksime gerų rezultatų. Dėl grafiko. E, aišku, kad grafikas yra labai e, ambicingas, turime tą turėti galvoje, tačiau Aleksandras Solaro pasakė teisingai, kad turime skirti laiko tam, kad e, įvyktų visos reikalingos konsultacijos su frakcijomis, kad galėtume pasiekti visą apimančią poziciją. Kai dėl skirtumo tarp reglamento ir direktyvos. Aišku, kad būtų daug tvarkingiau, jeigu būtų vienas sprendimas, o ne paketas. Tačiau jeigu taip neišeina, tuomet uh, aš pritariu tokiam būdui. Jeigu kiltų kitų problemų uh, ar uh, reiktų daugiau laiko, tai būtų galima galbūt e, e, dirbti e, žingsnis po žingsnio. Svarbiausia parengti veikiantį rezultatą, mums reikia aiškaus reglamento. Įgyvendinimas turi būti aiškus, teisinės priemonės turi būti aiškios, o vykdymo prasme viskas turi būti kruopščiai apgalvota. Taigi visos šios atskiros dalis turi veikti kartu. Manau, kad turėsime reglamentą, kuris atitiks balansą tarp individualių ir kolektyvinių interesų. But I suggest the Commission in presence. Dabar komisija. Pone Bulanže. Galbūt jūs norėtumėte prisijungti prie šios diskusijos. Um, labai ačiū. Noriu padėkoti pranešėjams. Matome, kad vyksta intensyvus darbas, pagristas labai plačiomis konsultacijomis. Žinoma, Džiaugiamės jūsų planais konsultuotis su valstybių narių parlamentais. Tai yra didelis klausimas valstybės narėse ir daug kas e, nori, kad jūsų komitetas teisingai viską išspręstų. Geros žinios yra tos, kad pagaliau vieną kartą nėra konflikto tarp ekonomikos ir pagrindinių laisvių, nes visa tai turi duoti pasitikėjimą klientams, kad duomeniai, duomenimis nebus piknaudžiaujama, tas pasitikėjimas būtų gerai ekonomikai ir naujovėms rinkoje. Todėl aš nemanau, kad žodis balansas yra gerai, teisingas, sinergija tarp e, aukšto lygio apsaugos ir e, augimo skatinimo. Valstybės narėse, kur 50 e, procentų jaunimo nedarbo yra tai šie dokumentai būtų naudingi. Žinoma, turime eiti prieki, pamatuotai, tačiau žmonės rezultatų laukia ir tai padėtų paskatinti investicijas. Paskutinis žodis dėl deleguotojų aktų. Jeigu panaikinsime deleguotusius aktus, išbrauksime ir jūs iš tolesnio proceso. Nes jeigu E, išbrauksime deleguotus sustatus, turėsime numatyti detalės arba paliksime reglamento konkretizaciją nepriklausomoms institucijoms, nacionalinėms institucijoms. Tie iš jūsų, kuriems rūpia augimas, turėtų gerai apie tai pagalvoti, ar tai būtų išmintinga. <coughs> Komisija nenori pradėti dėlė, didelės a, e, a, e, programos paremtos delegavimu, tačiau nori paskatinti atitinkamas institucijas elgtis teisingai. Ir jeigu deleguoti aktai bus panaikinti, sistema bus disbalansuota ir jūsų uh, vaidmuo dings siekiant to balanso. Taigi norėjau pasakyti tai, kadangi jūs galvojate, kaip elgtis su deleguotosiais aktais. Taigi lauksime tolesnio bendradarbiavimo ir aš esu įsitikinęs, kad mums pavyks pasinaudoti Airijos pirmininkavimo ketinimais užbaigti abiejų dokumentų rengimą ir jie išliks e, kaip rinkinys. Ar pirmininkaujantį valstybę norėtų pasisakyti šiuo metu? Kipro atstovai, prašom. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, και εμείς με τη σειρά μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε. Mes taip pat norėtume padėkoti pranešėjams bei taip pat visiems šiandien pasisakiusiems. Asmens duomenų apsaugos e, dokumentai, paketas e, yra vienas iš Kipro prioritetų Mums tikrai e, šie teisės aktai yra e, prioritetas, e, kaip jau ir sakiau, ir kaip jau keletas čia kalbėjusių šiandien sakė, tai yra visas paketas netgi tokių dokumentų. Vienas susitikimas šiuo klausimu, tiksliau posėdis taryboje vyko Liepos mėnesį, kitas rugsėjo pradžioje. neformali taryba. Ministrų taryba vyko Kiprė Liepos 27 dieną ir ministrai to sustikimo metu e, nagrinėjo MVI klausimus privačios ir privatinės ir viešosios teisės klausimus, bei taip pat buvo aptarti deleguotojų e, aktų aspektai. Horizontalieji klausimai bus peržiūrėti mūsų pirmininkavimo metu. Mes jau esame numatę surenkti pirmininkaujančios šalies draugų rato susitikimą, e, kurio metu labai detaliai šios klausimus nagrinėsime. Kitą savaitę reglamentą ir direktyvą numatomo posėdžio metu nagrinėsime, mes manome, kad asmens duomenų apsaugos rytyje tikrai pasiekėme nemažos pažangos. Nuolat bendradarbiaujame su pranešėju bei su šešėliniu pranešėju ir manau, kad e, tas bendradarbiavimas bus tęsiamas ir ateityje. Ačiū. Dėkoju, beveik nebeliko laiko. Aš įsivaizduoju, kad abu pranešėjai labai trumpai apibendrins. Pirmiausia, ponas Albrechtas, po to ponas Drucas. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie atvyko į diskusijas. Pirmiausia, tai, kaip vyksta darbas, už tai turime dėkoti ir šešėliniams tarnešėjams. Šešėliniams einame teisinga linkme. Dabar konkretūs klausimai. Pone Koraca Bild akcentavo, kad reikia nuoseklaus požiūrio, nesuskaldyto, reikia išvengti tokių susiskaldimų. Aišku, tai yra viena iš problemų, kurią mums teks išspręsti. Mes bandome kažkaip su, sustiprinti teisinį savo pagrindą ir tai jau yra nemenkas uždavinys. Ieškome aiškių apibrieščių, jos yra būtinos. Taip pat, kaip sakė ponė Intveld, yra gerų įstatymų su apibrieštimis ir principais jau veikiančių, jau parengtų ir mums daugiau gal reikia skirti dėmesio taisyklių gyvendinimui, laikymuisi ir ypač, kai kalbame apie tarptautinę aplinką, pasaulinę aplinką, čia reikia naujų priemonių, Ir mano vertinimu tai yra tas rytis, kur reikia vieno, ben, vienos bendros sistemos Europoje ir kad ji būtų taikoma visuomet, kai yra apdorojami ES piliečių duomenys. Tai yra labai svarbus tikslas. E, dėl ponios Romero Lopes klausimo, ji uždavė klausimą dėl to, kaip mes to sieksime. Tai aš manau, kad Ypatingai tarptautinių lygmenių mes turime stiprinti įgyvendinimą, aišku, ir europinių taip pat. Tai yra didžiulis klausimas. Taip pat stipriname bendradarbiavimą su duomenų apsaugos tarnybomis. Tai yra aktualu ir svarbu, nes taip sukūriamos vienodos sąlygos Europoje verslininkams, apdarojant piliečių duomenys. Taip pat turime laikytis bendro požiūrio į duomenų apsaugą ir tai, kaip traktuojamas yra šis įstatymas, kaip jis yra interpretuojamas ir kaip interpretuojamos taisyklės. Svarbu pabrėžti, kad kalbame apie pagrindinės teisės, įgyvendiname tokią teisę ir pagrindinės teisės turi būti taikomos, to mes ir siekiame, ypač atsižvelgiant į pasaulinio masto iššūkius. Taigi, dėl darbų grafiko, ponas Kirkhop ir Enst apie tai kalbėjo, jie teigia, kad svarbu tęsti darbą parlamente. Viską turime bandyti padaryti laiku. Aš jau apie tai kalbėjau ir kaip ponas Vos sakė, tikrai nėra lengva tą padaryti, laiko mums reikia, bet jeigu prireiks jo dar daugiau, matys teks jo suteikti. Jeigu gruodžio mėnesį pristatysime pranešimus, tuomet dar laiko bus nemažai pakeitimams. Na, aišku, kalėdinė, kalėdų per, atostogos tai nėra darbo dienos, reikia mums kažkaip pasikrauti tolesniam darbui per tas kalėdas. Ir galiausiai komisijai dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo teisės aktų mes pakviesime į antrąjį techninį posėdį. Pakviesime ir jūs, komisijos atstovus, pakoreguoti tuos deleguotusius gyvenimo aktus, kodėl jie reikalingi, kiek jų reikia turi būti įrodoma tų aktų pridėtinė vertė, nes svarbu ne tik atsiverti ateičiai, mes aišku galime teisinį pagrindą e, keisti, bet čia esmė yra įrodyti, kad tai yra svarbus, svarbios priemonės, kurias galima greitai pakoreguoti, pakeisti, kai reikalingi kažkokie techniniai pakeitimai ir uh, tie svarbiausi elementai turi būti gyvendinami, o detalių nereikia tame bazinėme reglamente, taigi kviečiu dar kartą jūs į tą posėdį. Ir tada jūs gal galėsite daugiau mums informacijos pateikti apie deleguotosius ir e, įgyvenimo aktus. Ponas Drūcas. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Suprantu, kad požiūrių yra įvairių e, vienaip vertinama direktyva, vienaip reglamentas. Taigi panašu, kad reiks išsamesnių diskusijų, tačiau palauksime šiek tiek ilgiau, pažiūrėsime, kokie realūs yra ketinimai. Klaudijos Ernst pasiūlymas atlikti analizę ir bandyti išsiaiškinti, kokia direktyvos pridėtinė vertė E, lyginant ją su pagrindų direktyva, aišku, tai yra neblogas pasiūlymas, tačiau aš manau, kad labai svarbu, jog mūsų, kad mes bandytumėme, bandytumėme laikytis to paketo požiūrio. Ir aš džiaugiuosi, kad Kipro atstovai tai patvirtino. Pone pirmininkė, dar viena pastaba dėl terminų, ar jie nėra per ambicingi ir ar kokybė nenukentės. Mums visiems akivaizdu, kad kokybė visuomet yra pagrindinis tikslas. Ir Janas Albrechtas tai minėjo. Ieškosime būdų, kaip um, būtų galima užtikrinti pusiausvyrą. Tas pats pasakytina ir dėl to, ką sakė ponia Ernst, ji kalbėjo, kad uh, demok paprastumas neturėtų pakengti demokratijai ir duomenų aps, apsaugos lygiui. Aišku, tai yra akivaizdu, aukšta kokybė yra mūsų tikslas, bet dėl to, kad egzistuoja ši problema ir duomenų apsaugos nuostatos yra labai sudėtingos ir jas labai sunku suvokti piliečiams, dėl to mes ir turime kuo galima greičiau surasti būdų kaip būtų galima įgyvendinti tas taisyklės, apie jas informuoti piliečius ir padaryti tas nuostatas aiškesnėmis, supras, supras, suprantamesnėmis. E, turime parodyti, kokiu principų laikydamėsi mes prieimėme šiuos teisės aktus. Pirmininkas dėkoju visiems. Dabar koordinatorių posėdis vyks. Jam skiriama valanda dabar gal dviejų minučių pertrauka, kad tie, kuriems negalima dalyvauti koordinatorių posėdėje, galėtų tyliai išeiti iš salės. Ačiū.